jis sugebėjo būti aukščiau tų, kurie kursė neapykantą. Mes turėtume e, užjausti jo šeimos narius šiuo tikrai sudėtingu momentu. Ačiū, ponė Kešmanai, sako pirmininkas. Konservatorių ir reformistų frakcijos sulaukiau prašymų paskirti narius į parlamento komitetus. Tų narių sąrašas bus įtrauktas į šio posėdžio protokolą. Jei niekas neturi jokių pastabų, laikysime, kad tam, e, kad tiems paskirimams pritarėme, kai bus patvirtintas protokolas. Pagal darbo tvarkos taisyklių trečią straipsnį Teisės reikalų komitetas e, posėdžiavęs e, sausio 20. 20 26 dieną peržiūrėjo mm, parlamento narių mandatus ir vienbalsiai paskelbė, kad Marija Irvan Pieres, pono Filip Bulon ir ponios Agnes Labrun įgaliojimai ima veikti. Todėl siūlau parlamentui pritarti šių narių mandatams. Niekas neturi jokių pastebėjimų, tai reiškia, kad tokiam siūlymui pritarėme. Laikant 216 darbo tvarkos taisyklių straipsnio, atsakingas komitetas e, pateikė pataisas dokumentams, kuriuos patvirtino Europos parlamentas. Pataisa Europos parlamentas per pirmąjį svarstymą e, 2010 gruodžio 16 siekdamas patvirtinti reglamentą dėl piliečių iniciatyvų E, atitinkamai koreguojamas, laikantis kito darbo tvarkos taisyklių straipsnio. Ir tas siūlomas pakeitimas įsigalios, jeigu per atinačias dvi paras e, frakcijos ar atitinkamas skaičius parlamento narių nesiūlis atmesti šį pakeitimą. Ta pakeitimą turite savo dokumento plankose, bet jį galima rasti parlamento internetinėje svetainėje. Ragina visus susipažinti su tą informacija. Vėlgi, Tai liečia parlamento poziciją, kurią patvirtiname per pirmąjį svarstymą parlamente gruodžio mėnesį praėjusiu metu. Pasiūlyti šios sesijos darbo tvarkės pokyčiai. Galtinis darbo tvarkės projektas buvo patvirtintas pirmininkų sueigoje, laikantis 216 e, darbo tvarkos taisyklių straipsnio frakcijoms pritarus. O dabar norėčiau informuoti parlamentą apie darbo tvarkės pakeitimus ir juos perskaitysiu. Yra siūlomi penki pakeitimai. Visų pirma, dėl šių pasiūlymų frakcijos susitarė. Jau sakiau. Ir dabar skaitysiu, perskaitysiu, kad pritartumėte. Visų pirma, aš kaip parlamento pirmininkas darysiu pareiškimą dėl to, kad ES pripažįsta Romų tautybės asmenų genocidą per antrąjį pasaulinį karą. Po to išklausysime tarybos pareiškimą tuo pačiu klausimu bei komisijos pareiškimą tuo klausimu bei e, kalbėtojus iš politinių frakcijų. Vis, visi kalbės tą pačią temą Romų genocidą antr, per antrąjį pasaulinį karą. Antras pakeitimas šiandienos darbo atvarkiai. Svarstant padėti Tunise, e, dirbsime, svarstysime e, pagal tokią pagal tokią temą šį klausimą. Išklausysime komisijos vicepirmininkės e, galiotinės užsienio reikalų klausimais pareiškimą dėl padėties Viduržėmė jūros regione, ypač Tunise ir Egipte. Trečias pasiūlytas šios dienos darbo tarkės pakeitimas. Balsavimai dėl rezoliucijų Tuniso klausimų, klausimų numatyti rytojui. Balsavimas dėl rezoliucijos Egipto klausimų e, vyks antroje vasario mėnesio sesijoje, tai yra Strasbūrė. Ketvirtas pasiūlymas, ketvirtas pakeitimas komisijos ir tarybos siūlymas svarstyti kylančias maisto kainas atidedamas į antrą e, vasario sesiją, o vietoj to svarstysime e, komisijos ir tarybos siūlomus kandidatus į naują finansinės priežiūros e, institucijų agentūrą. Svarstysime kandidatus į tų, tų agentūrų vadovus. Kalbu apie Europos priežiūros institucijas. Ketvirtadienio darbo vargės pakeitimai. Speroni pranešimas dėl reikalavimo panaikinti parlamentario pono Tama Deutsch imunitetą įtraukiamas į balsavimų sąrašą. Balsuosime apie 12 val. rytoj. Ar kas nors turi kokių nors pastabų? Nevidžia uvak te zmiany zgodnie. Atrodo, kad ne. Kągi, laikykime šiuos darbo tvarkės pakeitimus patvirtintais. Prašau. Dėl darbo tvarkos Janas Paškovičius nori pasakyti dėl darbo tvarkos ir prašau atsižvelgti iš, iš, štai, kad atsineškite paprašykite vienos minutės pasisakymą anksčiau, nes pas, prašyčiau atkelti į priekį vienos minutės pasisakymus, nes per paskutinę sesiją tos minutės pasisakymai buvo pačiame posėdžio gale ir to pasiekoje vis mažiau žmonių dalyvauja posėdžio metu ir todėl nesiklausoma. Todėl siūlau atkelti vienos minutės pasisakymus į posėdžio pradžią tam, kad mes galėtume dalyvauti taip, kaip kad buvo anksčiau. Dėkuoju už šias pastabas. Na, be abejo, mes apie tai pakalvosime, pagal, pakalbėsime ir bus primtas atitinkamas sprendimas, bet aišku, kiek vėliau.